Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, kadangi turime šį ryt labai daug darbo, gal galėtume pradėti. Labas rytas visiems, prašau atsisėsti. Ačiū, labai ačiū už jūsų supratingumą. Pradėsiu regi komiteto posėdį nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar turite pastabų dėl darbo tvarkės? Pastabų nėra. Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Antra. Anksčiau įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas. Gruodžio trečios dienos posėdžio protokolo projektas pateiktas internete. Siūlau, kad kaip visada, nebent būtų pateikta pastabų posėdžio metu, protokolas būtų laikomas patvirtintas. Pirmininkės pranešimų šiandien nėra. Turime taupyti laiką svarbiausiams klausimams šiandien. Toliau ketvirtas klausimas Tai yra pranešimas, kurį turi parengti regijų komitetas dėl tolesnio teritorinio bendradarbiavimo programų ir programos PACE 4 Airija ir Junktinė karalystė vykdymo. Ir e, Junktinės karalystės, e, Airijos, Šiaurės Airijos ir Škotijos, Junktinė karalystė išstojus iš Europos Sąjungos. Brexito išstojimo sutartis numato, kad ES tarpvalstybinės sanglaudos programos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos būtų tęsiamas, tačiau neaišku, ar Junktinė karalystė ratifikuos išstojimo sutartį. Junktinės karalystės pasitraukimas be tokios sutarties skeltų didelių sunkumų Šiaurės Airijai ir jos pasienio ir Airijos pasienio regionuose, kadangi didžiojo penktadienio sustarimas, kuris garantuoja tai, kad yra priklausomas nuo to, kad e, abi salos dalis yra Europos Sąjungoje ir sienos yra atviros. Komisija todėl pateikė pasiūlymą su išlyga, kad būtų galima tęsti PIS 4 ir Junktinės karalystės ir Airijos bendradavimo programas bent jau iki šio programavimo laikotarpio iki 20 metų pabaigos. Kitos 13 bendradarbiavimo programos, kuriuose dalyvauja Junktinė karalystė ir kurios nesusijusios su Šiaurės Airija, nesusilauktų tokios išlygos. Todėl pasiūlyme taip nu, numatoma teikiant finansavimą Šiaurės Airijoje, kaip numatyta Interreg reglamente. Be to, e, pagal standartinę taisyklę Tai yra nedaugiau kaip 20 procentų bendravimo programos biudžeto gali būti išleista už ES ribų. Nebūtų taikoma šioms dviem programoms, nes kitaip išla, iš, išlaidos ir lėšos skiriamos Šiaurės Arijai būtų ribotos. E, turime nedaug laiko, nes tam, kad finansavimas būtų tęsiamas, būtina, kad teisės aktas būtų patvirtintas ir įsigaliotų iki kovo 30 dienos. Mūsų komitetas nusintė delegaciją į Šiaurės Airiją 2016 m. kovo mėnesį ir po to parengė gyvenimo ataskaitą. Ja, parengė ponas Von. Viena iš svarbiausių išvadų yra tai, kad PIS4 programa turi būti išlaikyta po Brexito, nepriklausomai nuo konteksto. Atsižvelgiant į koordinatorių praėjusią savaitę priimtą sprendimą. Aš kaip pranešėja siūlau, kad e, su šio reglamentu būtų dirbama taikant 50-osios taisyklės pirmąją dalį. Tai yra tvirtinimas pagal supaprastintą procedūrą be pakeitimų. Ir pranešimo projektas buvo išsintinėtas elektroniniu paštu jums visiems. Taigi, prieš siūlant patvirtinti šį reglamentą, norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasisakyti. Taip, ponia Von, prašom. Labai trumpai, pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti už pranešimą ir pritarti jam, kaip jūs sakėte teisingai, parengėme iniciatyvos pranešimą dėl ateities finansavimo Šiaurės Arijoje po 20 metų ir taip pat atlikome, siuntėme misiją į Šiaurės Ariją ir per misiją patys pamatėme, koks svarbos PIS programos finansavimas yra fantastinių projektų, kuomet bendruomenės buvo suvienijamos. Tai bus dar svarbiau po įvykių Šiaurės Arijoje šią savaitę, ypač įvykių Derija. Mes, kai ten lankėmės, matėme, kad e, buvo galimybė kilti įtampą ir tai ir vyko šią savaitę. Taigi man tai kaip niekada daugiau įrodo, kad svarbu tęsti šį finansavimą iki bent jau 20 metų ir aš pritariu šiam pranešimui, bet aš tikiuosi, kad programos vykdymas bus pratestas ir vėliau. Ačiū, Vandys Talroj, prašom. Ačiū tą pačią dvasę kaip ir e, ponas Von. Mes lankėmės tenai ir žinome per ankstesnius laikotarpius, kuomet kalbėjome apie PIS programą ir mes visada pritarėme pratesimui, bet jeigu nuvyksti ten, pamatai, kaip viskas veikia ir kokie trapus yra santykiai. Tai, ką daro su tais pinigais, yra pirmiausia lengvesnis darbas, pradeda nuo pradinių mokyklų. Protestantai ir katalikai ir jie remia vieni kitus. Istorija tokia ilga, kad neįmanoma įsivaizduoti, kokios svarbios tokios pro programos. Mes galėjome pasikalbėti su žmonėmis ir, ir kartais sakome, kad dabar vykdoma ketvirta programa ir taip toliau ir taip toliau ir jau senos istorijos pamirštos. Bet netgi dabar matome ir, ir girdime iš Londono, kad viena iš alternatyvų yra pakeisti didžiojo penktadienio susitarimą. Ir iš ir mes net neįsivaizduojame, kas galėtų įvykti po to. Todėl būtina panaudoti jūs paprastintą procedūrą, mes jūsų pasiūlymą visiškai remiame ir tiesą sakant, svarbi ne tik PIS programa, bet taip pat matome ir Interreg poveikį, kuomet e, universitetai ir e, mokyklos dirba abiejose sienos pusėse, nepriklausomai nuo to, kur yra konkreti mokykla, e, vyksta veikla abiejose pusėse. Tikiuosi, kad ir kiti tarpasminiai projektai tęsis, ypač tai svarbu tose regionuose, kur nėra toks tankus gyventojų skaičius, nėra tiek daug gyventojų. Taigi reikia remti šią paramą toliau. Panas Jakovčič, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip delegacijos, kuri lankėsi Šiaurės Arijoje narys. Ir kaip žmogus savo akimis matęs, kas E, vyko Šiaurės Airijoje ir kokios grėsmės kiltų, jeigu didžiojo penktadienio susitarimu būtų pradėta abejoti, turiu pasakyti, kad esu iš regiono, kuriame vyko karas, buvusioje Jugoslavijoje ir jūs puikiai žinote, kiek kraujo ten buvo pralieta, taigi aš nenorėčiau, kad kažkas panašaus pasikartotų čia vėl Europos teritorijoje. Mačiau, kokie trapus yra santykiai Šiaurės Arijoje. Kita vertus, buvo malonu matyti, kad e, jaunimo tarpe yra pasitenkinimas ir noras gyventi taikiai. Taigi ES kuomet kalbame apie tarpvalstybinius projektus trečiosiamis šalimis, o Junktinė karalystė ir taps trečiaja šalimi. Taigi, kuomet turime tokias programas trečiosiamis šalimis, turime jas tęsti. Ta patį galima pasakyti apie šią programą. Tai yra ypač svarbus laikotarpis ir norėčiau, kad visi pritartumėte komisijos pastangoms, pono Vono pranešimui ir visiems tiems Junktinėje karalystėje, kurie nori taikos. Todėl norėčiau, kad būtų sutikta parama Šiaurės Airijos žmonėms. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis pranešimas yra sveikintinas ir dėkoju kolegos, kolegoms už komentarus, kuriais jie pritarė šiai, šiam pranešimui. Iš tiesų, Šiaurės Airijai, e, Airijos Respublikai ir didžiai Junktinės karalystės daliai tai yra pavojingas metas. Kai kurios kalbos, e, jeigu sekate Junktinės karalystės spaudą, e, kalba apie tai, apie dalykus ir labai neatsakinga bet kokiai vyriausybei, kuri yra tarptinės sutarties šalis pasirašytos jungtinėse tautose, tai tautose vien, vien pusiai kalba apie to sutarimo pakeitimą. Tai reikia pasmerkti ir tikiuosi, kad kolegos tai pasmerks, nes jungtinė karalystė vienašališkai nieko negali padaryti. Ir kas e, ministras pirmininkės spaudos tarnybai patarė, tokia kryptimi turėtų geriau pagalvoti prieš kalbėdami apie tai. Ir e, reikia nepamiršti to ilgalaikio karinio e, ginkluoto konflikto. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus greitai patvirtintas ir pasirodys besas būtinas. Bet taip pat apie 66a punktą balsuojant šiandien, kur kalbama apie ekonominę žalą dėl breksito, nes <clears throat> tarp šalių, kurios nukentės dėl breksito, tai daugiausia turbūt nukentės Airija. <clears throat> Ir, o ji yra ekonomiškai labai tampriai susijusi su Britanija. Mes tikimės, kad šis ES taikos procesas prisidės ir prie taikos proceso Airijos saloje. Ačiū ponia Hart, ponia Anderson. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems nariams už jų pasisakymus šiandien. Aš esu iš Derio. Ir iš tos dalies, kur Avelionis Maginės buvo kilęs ir vakar buvo visame mieste visokių e, incidentų, dalykų, kurių mes daugelį metų mieste nesame matę. Aš esu buvusi kalinė, aš buvau įtraukta į konfliktą, kaip daugelis žinote. Aš kovojau kasdien nuo mano paleidimo iš kalėjimo tam, kad už apsaugočiau taikos procesą. Britų vyriausybės nesargus e, elgesys dėl didžiojo penktadienio sustarimo, jo, jų pasirengimas išmesti tą sustarimą iš šiukšlyną yra skandalas. Yra daug nerimo, nuogastavimo tarp tie nariai, kurie e, vyko į misiją, buvo deryje, sustiko su žmonėmis ir matė, kokį puikų darbą kur dirba tas finansavimas pagal PIS ir Interreg programas. Tai leido mums iš lėto judėti į priekį susitaikinimo link. Mes džiaugiamės to faktu, kad šis pranešimas kalba apie PIS ir Interreg testinumą. Aš suprantu, ką jūs sakėte ir apie kitas 13 bendradarbiavimo pro programų, bet yra daug programų, ar tai būtų TSF, ARDF, kuriuose, kurių reikia įvairioms organizacijoms, kad jos galėtų dirbti kartu. Apie tai galėsime pakalbėti ir ateityje, kai kalbėsime apie ekonominę žalą. Didžiojo penktadienio sustarimas yra tarptautinis sustarimas ir Britų vyriausybė negali vienašališkai jo išmesti, nepaisant to, ji to nori padaryti, nes DUP partija kuri tuo siekia, niekad nebalsavo už didžiojo penktadienio sustarimą. O dabar Tereza May ir jos ministrai bando būtent e, pataikauti DUP, kurie nori sugadinti didžiojo penktadienio sustarimą. Tai, kai kalbame apie artimiausią laiką, apie žalą, kur dėl didžiojo penktadienio susitarimo, kur kalbame apie reguliavimo suderinimą, tai negalime turėti tokios situacijos, kai dalis Airijos yra ES ir laikosi didžiojo penktadienio sustarimo, o kita ne. Nors apie tai, ne apie tai kalbame šiandien, bet reikia siekti dedramatizuoti situaciją, kaip sakė ponas Barnie. Negalime norėti vieną vertus siekti išsaugoti didžiojo penktadienio sustarimo, bet atmesti tą dalį, kurią, kurią, kurios nori Šiaurės Airijos žmonės. Nes daugelį Šiaurės Airijos žmonių Britanijos užtenka, nes matome, kad jiems nerūpi ta žalia, kuri, kuri mus užgrius. Taigi, kalbant apie tas nuostatas, dėl kurių mes balsuojame, tai tos nuostatos išlieka ir Europos taryba pasiuntė signalą Šveicarijai, kur buvo sakoma, būtent demokratinis procesas e, turi vyrauti, o ne tai, kas vyko mūsų mieste praėjusią savaitgalį. Tik per demokratinį procesą, jeigu mes nuspręsime suvienyti šalį, kad visa sala, Airijos sala išliktų ES. Mes tik norime, kad e, leistumėte žmonėms palengvinti tą pokalbį. Mes nenorime, kad neprašome, kad jūs įsitrauktumėte tą pokalbį, bet e, mes turime turėti galimybę apsispręsti, kokią sąjungą mes norime byti, būti. Ir žmonės išreiškė valią, kad jie nori išlaikyti ryšį su ES. Labai ačiū. Negirdėjau ne vieno prieštaravimo prieš e, pasiūlytą pranešimą, todėl e, regi sprendimas leisti numatyti išlygą, kad programa testusi iki 20 metų. Mm. Nesusilaukė prieštaravimų ir tokiu būdu pranešimas patvirtintas. Ir mūsų darbas, aišku, yra remti teritorinės programas Šiaurės Airijoje irgi komiteto sprendimo kontekste. Taigi labai ačiū, pranešimas patvirtintas. Na, o dabar tęsame ir periname prie balsavimo. Vaut ir pradedame balsuoti dėl nuomonės, mūsų komiteto nuomonės 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, Europos komisija. Aš esu pranešėja e, šiai nuomoniai ir mes nuomonės projektą svarstėme. Paskutinė pakeitimų data buvo 6 gruodžio, gavom 10 pakeitimų ir dabar planuo, e, balsuosime dėl savo nuomonės, dėl biudžeto tvirtinimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Patvirtinta antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, septintas pakeitimas už prieš susilaiko priimta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. O dabar mm, balsuojame elektroniniu būdu dėl visos nuomonės. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ir nuomonė yra patvirtinta. Visiems dėkoju. Toliau balsuosime dėl mūsų pranešimo projekto, dėl naujo bendrųjų nuostatų reglamento 21-27 metam. Kaip žinome, tai yra vienas svarbiausių balsavimų mūsų komitete bendra pranešėjai, pranešėjai, politiniai patarėjai, e, sekretoriatas, visi darbuotojai daug laiko praleido rengdami e, šią nuomonę balsavimui. Gavom 2000 pakeitimų ir be to 10 komitetų yra atsakingi. 10 komitetų irgi pateikė nuomonės ir balsavimas užtruks ilgai Tai padarysim balsavimo viduryje pertrauką, matysim, kaip vyksta balsavimas. Ir mes planuojam praktiškai visą rytinį posėdį tam balsavimui skirti. O dabar bendra pranešėjai, poniai Kril, žodis. Dėkui. Ponios ir ponai, kaip jau buvo pasakyta, yra labai daug pakeitimų, yra nuomonių iš įvairių komitetų, į kurias reikia atsižvelgti. Ir noriu pasakyti, kad e, bendradarbiavimas rengiant šią nuomonę vyko sklandžiai. Noriu padėkoti ne tik bendra pranešėjam ir šešėliniam pranešėjam, bet ir sekretoriato darbuotojam be kurių įdėto darbo tikrai nebūtume jau galėję šiandien balsuoti. O abiejų bendra pranešėjų tikslas yra užtikrinti, kad, turėsime, kad turėtume kokybišką nuomonę, kad galėtų prasidėti dėrybos kuo greičiau. O kaip parlamento nariai, tai iš tiesų turime kuo greičiau dėrybas pradėti ES piliečių vardu. Taryba jau turi mandatą dėl dėrybų e, valdymo ir programavimo srityje ir iš karto tada galim dėl tų dviejų sričių dėrėtis ir judėti toliau, kad regionai iš tiesų galėtų patys spręsti, kaip jų regioninės programos turėtų būti struktūrizuojamos. Yra daugiau kaip šimtas kompromisų, kuriuos parengėme. Kompromisas, aišku, nėra visų lūkesčių šimtaprocentinis patenkinimas. Kompromisas yra kompromisas. Ir kadangi pavyko m, mm, tuos kompromisus pasiekti, tai džiaugiamės, kad parlamente turim tą kultūrą, kad galim pasiekti kompromisus atsižvelgdami į tai, E, ko kolegos nori ir mm, kolegos, kai balsuosime dėl viso pranešimo, labai prašyčiau, kad tam pritartumėt, kad e, ši nuomonė, e, šis pranešimas iš tiesų didelė balsų dauguma patektų į plenarinę sesiją, kad pabrėžtume regioninės politikos svarbą, kad galėtume pradėti uh, E, darbą plenarinėje sesijoje vasarį. Taigi labai skatinu visus nusteikti pozityviai. Dėkui. Dėkoju, ponas Novakov. Gerbiami kolegos, prieš metus nedaugelis turbūt jūsų galvojo, kad galėsim dėl šio bendrų nuostatų reglamento plenarinėje sesijoje balsuoti. Ir galime, kaip matote, dėl to noriu padėkoti visiems už įdėtas pastangas ir turim dabar istorinę galimybę balsuoti plenarinėje sesijoje ir iškart kitą dieną pradėti dėrybas. To pageidauja ir Rumunija, kaip pirmininkaujanti ES taryboje. Ir mes turime iš tiesų užtikrinti, kad padarėme viską, ką galime, kad kita programa galėtų prasidėti 21 metų sausio 1. Labai prašau jūsų paremti tiek kompromisus, tiek mm, mm, patį pranešimą ir balsuoti už per kitą plenarinę sesiją Strasbūrę, nes tuo būdu mes spėsime viską padaryti laiku ir tikiuosi, kad sugebėsime tą padaryti, nes iš tiesų reikėjo labai daug pastangų, kad galėtume suderinti visas nuomonės ir užtikrinti pusiausvyrą šiame pranešime. Ir čia matome iš tiesų, kad uh, siekiame patenkinti tuos regioninius interesus, tiek kalbant apie toliausiai nutolusius regionus, kalnų regionus, kaimo vietovės, ūkininkų interesus, e, labiau atsilikusius, e, geriau išsivyščiusius regionus. Taigi čia daugelis interesų atsispindi e, šiame pranešime ir labai tikiuosi, kad mums pavyks surinkti tą reikalingą balsų daugumą. Noriu padėkoti savo bendra pranešėjai, visiems šešėliniam pranešėjim ir visiems visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Dėkoju prieš mum pradedant balsuoti. Vieną komentarą turiu. Noriu pasakyti, kad iš žaliųjų du balsai tik gali būti Tai jūs tą žinote, nes aš matau, kad yra trys žalieji salėje, tai tik du gali balsuoti. Aš iš tiesų turiu skaičiuoti, bet e, atrodo, kad jūs pritarėte e, šiam pranešimui. Taigi balsuoti pradedame ir pradedame bals, e, laiku, kaip ir planavome, pusę dešimt. Kompromisas A1. Kas už? prieš, prieš. Dėkoju, priimta. Toliau kompromisas A2. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau šeši brūkšnys 2 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 4, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 5. Toliau šiek tiek. Taigi, penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas, slešas vienas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas. Einam tolyn. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. A10 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ekon 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Primta. 749 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Lybė 50, ne, atsiprašau, sako pirmininkė. A14, A14, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A15 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. Jei norite, galime pasitikrinti. Kompromisas A15. Balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar A16 kompromisas irgi kažkur toliau. A16 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. A17 kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 974 pakeitimas. Tuoj susirasiu jį, sako pirmininkė 974. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 974. Balsuoti baigiame. Priimta. A18 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau A19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. A20 kompromisas Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau 21, įstrižas brūkšnys 1 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas 21, įstrižas brūkšnys 2 atkrenta. Toliau 59 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 60. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 62. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir tuo būdu baigiam pirmą dalį. Dabar Antroji dalis. Antroji balsavimo sąrašo dalis. Ir dabar pradedame nuo kompromiso A22. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. A23. Kas už, prieš, susilaikė priimta. A24, kas už, prieš, susilaikė priimta. A25, kas už, prieš, susilaikė priimta. A26, kas už, prieš, susilaikė priimta. A27, kas už, prieš, susilaikė priimta. A28 už prieš susilaikė, priimta. Kompromisas A29, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A30, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A31, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas A32, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas A33, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas A34, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisas A35, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar NV16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta, atmesta. 1295 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 1296, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 1297 ir lybė 81 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1298 ir 75, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Lybė 82, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1300 ir FEM 38, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Lybė 83, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. A37 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1322 pakeitimas. Ir lybė 86, 1332 ir FAM 41. Už juos visus balsuojame kartu. Tai tie keturi pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 13.23. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13.24, FAM 40 kartų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Lybė 87, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13.25, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13.26 kas už, prieš susilaikė priimta. 13.27 Toliau 13.28. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13.30 ir lybė 88 kartu. Kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 13.31. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13.34. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13.36. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13.37. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13.38 už, prieš susilaikė atmesta. 40 kompromisas, kas už, prieš susilaikė primta. Dabar keliaujam prie lybė 91, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 40, A43 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta Patvirtinta. A44 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. A45 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 1369 ir kartu 1371. Tų pakeitimai kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 1370 Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Panašu, kad patvirtinta, bet pasitikrinkim dar elektroniniu būdu. Dėl 13.70. Balsuokime. Baigta. Patvirtinta. 13.72. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 13.75. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 13.74 buvo atsimtas, dabar balsuojam dėl 1.373. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 13.77. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. 1378 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1379 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1380 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. A50 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Dabar pakeitimas 13.91. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. A52 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. A53 kompromisas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. A. 54 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A55, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar pakeitimas 1393, pasvirasis brūkšnys 5, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar pakeitimas 14.24, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14.26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14.25, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14.23, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14.24 84 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuom dėl 1428, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 1429 už. Prieš susilaikė atmesta. 14.30 kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 431 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1435 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar tran 35 kas už, prieš, Kolegos, prašyčiau kelti rankas. Tran 35. Kas už? Kas prieš? Balsuojame dėl Tran 35. Pasitikrinkime, sako pirmininkė, nes visai neaišku, kaip kas balsavo. Balsuokime dėl TRAN 35 elektroniniu būdu. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ačiū visiems. Dabar kompromisas A58. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 1449. Už. Prieš susilaikė atmesta. Norite pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 1449. Tvarkoj, balsuokime elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. Kitas pakeitimas. 14.50. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 14.52. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė patvirtinta. 14.53, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14.54, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pen, 14.54 buvo atmestas pakeitimas, taip? Tada 36 transporto atkrenta, einame prie kitų trijų pakeitimų. 14.55, 14.64, 14.63. Balsuojame dėl visų trijų iš karto, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. A62 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. A63, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15.07. Taip, dėl 15.07 balsuome dėl viso teksto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 64 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar 15.08. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 15.09. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 15.10. Už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Libe 106. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 15-11 pakeitimo. Jų yra keletas identiškų. FAM 44, 15-12, lybė 107. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15-13, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15-14, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15-15. 15-15 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl 15-16 ir agri 30 abiejų balsuome kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15-18 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 15-19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas A67, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A68, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar pakeitimas numeris 1571, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas A70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1582, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1583 ir lybė 110, balsuojame dėl abiejų, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15. 84, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Biudžetas 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1586 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1588 Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta. 15.90. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 15.91. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 15.92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 15.93. Už? Prieš? susilaikė, atmesta. 15.95, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15.96, už, prieš, susilaikė, atmesta. 15.97 ir lybė 111, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15.98 1599 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1601 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1602 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas A75 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A76 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16, 17, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 16, 18, už, prieš, susilaikė, atmesta. 16, 19, už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar kompromisas A84, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisas A85. Labai jau daug puslapių, sako pirmininkė. A85. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. A86. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 96 ir 1759. Abu pakeitimų balsuome dėl jų abiejų, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 1760, kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 1761, kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 1762, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 1763. A90 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas A91 už, prieš susilaikė patvirtinta. Pakeitimas 17.94 kartu su lybė 115. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 17, 75 ir 17, 76, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 17, 78, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 17, 79, kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame kartu dėl šių pakeitimų. 1780, 1781, 1782, 1783. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar kompromisas A99. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 98 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 18.10, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A102, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A103 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A104, kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė patvirtinta. A105 kompromisas. Vėl labai daug puslapių, sako pirmininkė. Taigi kompromisas A105 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas A106 pasvirsis brūkšnys 1 kas už, kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Kompromisas A106 pasvirasis rūkšnys 2. Kas už? A106 pasvirasis rūkšnys 2. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Dėl A106 rūkšnys 2. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ar atsimenat, kai balsavote? Visi atsimena? Na, puiku vis tik įspūdinga. Atmesta. Balsuokime toliau. 16.20. Nes kompromisas buvo atmestas, tad balsuojant atskirų pakeitimų. 16.20. Kas už? 16.20. Paaiškinsiu. Jeigu atmetėme kompromisą, tai tuomet turime balsuoti dėl visų pakeitimų, kurie buvo to kompromiso sudėdamosios dalys. Taigi 16.20 yra pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Kiti du atkrenta dėl ankstesnių balsavimų rezultatų. O dabar 120 atkrenta taip pat, 121 atkrenta, tai keliaujame prie Agri 41. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Vienas, du, 4 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 20.05 kas už, kas prieš, kas susilaikė, panašu, kad nepatvirtinta. O dabar keliausime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 No, there are no pages. There are no pages. <laughs> okay. Uh, I'm sorry to say. Atsiprašau, praleidau vieną balsavimą. Tai buvo lybė pakeitimas dėl 13 straipsnio. Ar randate 13 straipsnio antrąją dalį? Atsiprašau, nežinome, kuriame puslapyje tai yra tiesiog dėl paskutinių pakeitimų. 13 straipsnio antra dalis. Ar radote? Trylikto straipsnio antra dalis. Čia yra du pakeitimai. Atmetėme pirmąjį 749 ir dėl to turime balsuoti dėl lybė 52. Ar radote? Taigi prašom, kas yra už lybę 52 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Dabar jau baigėme tikrai pirmasias dvi dalis pagal balsavimo sąrašą. Jeigu reikia pertraukos, galime ją padaryti. Ne. Gerai, galime tęsti. Toliau tęsime su priedais, nurodomosiomis dalimis ir konstatuojamosiomis dalimis. Dėl to kompromisai ženklinami kitaip. X1. Kompromisas X1. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau užimtumo 88 pakeitimas. Kartus 89, 90, 91, 92 ir 93. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 21, 43 už prieš, susilaiko, manau, kad atmestas. Norite patikrinti, tikriname 21.43 elektroniniu būdu, prašom balsuoti. And the vote is closed now. Balsavimas baigtas, patvirtintas, atsiprašau. 21.43 patvirtintas, toliau pakeitimai 125, 2007, identiški pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesti. 2008, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 2009 už prieš susilaiko atmestas. 2144 už prieš susilaiko atmestas. Pakeitimas 2011 už prieš susilaiko atmestas. 2012 už prieš susilaiko atmestas. 2148 kartu su FEM 48 už prieš susilaiko atmesti 2150 už prieš susilaiko atmestas 2149 už prieš susilaiko pritarta 21 atkrenta. Ample 94 už. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Norite patikrinti? Tikriname Ample 94 elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau pakeitimas 2152 už prieš susilaiko pritarta. 2153 už prieš susilaiko atmestas. 2154 už prieš susilaiko pritarta. 2155 už prieš susilaiko atmestas. 2156 2156 už prieš susilaiko atmestas. 2157 už prieš susilaiko. Patikrinkime 2157 elektroninis balsavimas. Baigiamas. Atmestas. <clears throat> 2158 už prieš susilaiko atmestas. 2159 už prieš susilaiko pritarta. Norite patikrinti 2159 elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 2160 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 2161 kartu tran 66 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 2162 už prieš susilaiko atmestas. 2163 už prieš susilaiko pritarta. Tran 67 brūkšnys 1 už prieš susilaiko patvirtintas. Tran 67 brūkšnys 2 už prieš susilaiko pritarta. Tran 67 brūkšnys 3 už prieš susilaiko pritarta. 2, 1, 6, 4, brūkšnys 1. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Trans 6, 7, brūkšnys 4. Už? Prieš susilaiko pritarta. Trans 6, 7, brūkšnys 5 už. Prieš susilaiko pritarta. Trans 67.6 už, prieš, susilaiko pritarta. 2164.2 už, prieš, susilaiko atmestas. Trans 67.7 už, prieš, susilaiko atmestas. Trans 67.8 už, prieš, susilaiko atmestas susilaiko pritarta. Pakeitimas 2165 už, prieš, susilaiko, atmestas. 2166 už, prieš, susilaiko, atmestas. 2167 už, prieš, susilaiko, pritarta. 2168 už, prieš, susilaiko, atmestas prieš susilaiko pritarta. 21670 už prieš susilaiko. Patikrinkime 2170 elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. And the vote is closed now. And it is... Baigiamas balsavimas pritarta. 2169 už prieš susilaiko pritarta. Ample 95 už, prieš susilaiko pritarta. Ample 96 už, prieš susilaiko pritarta. Ample 97 už, prieš susilaiko pritarta. Ample 98 už, prieš susilaiko pritarta. Ample 99 už, prieš susilaiko pritarta. 2171 už, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 2172 už, prieš, susilaiko pritarta. 2173 už, prieš, susilaiko pritarta. 2174 už, prieš susilaiko pritarta. Toliau 2175, ar ne? Kas už? Už. Prieš susilaiko. Patikrinkime 2175 elektroninis balsavimas. Balsavimas vaikas patvirtinta. Mes klydome. Taigi toliau Ample 100. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 2176 už. Prieš. Prieš susilaiko pritarta. Ample 104 už, prieš susilaiko atmestas. 2177 už, prieš susilaiko atmestas. 2178 už, prieš susilaiko pritarta. 2180 ir 2181 identiški už prieš susilaiko pritarta. 2179 ir MPL 105 kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti. MPL 108 ir 109, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti. 126 už, prieš, susilaiko pritarta. 2013 už, prieš, susilaiko, pritarta. 2014 ir 2015 už, prieš, susilaiko, patvirtinti. 127 už, prieš, susilaiko, pritarta kartų 128 ir 2016 už prieš susilaiko atmesti. MPL 111 už prieš susilaiko atmestas. 129 už prieš susilaiko pritarta. 2017 už prieš susilaiko pritarta. Lybė 116 už prieš susilaiko atmestas. 116 atmestas. 2019 už, prieš, susilaiko atmestas. 2020 už, prieš, susilaiko atmestas. 2021 už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 6 toliau identiškus turime pakeitimus. 6 identiškai pakeitimai. Pirmas 132, 133, 134. Biudžeto pirmas, agri pirmas. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtinti. Toliau lybė vienas. Kas už? prieš susilaiko atmestas. R pirmas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R1A už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R2 už prieš susilaiko pritarta. Libė 7 už prieš susilaiko atmestas. Kompromisas ir R4 už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R5 už prieš susilaiko pritarta. Pakeitimas 167 už prieš susilaiko atmestas. Libė 11 už prieš susilaiko atmestas. Trandu už prieš susilaiko atmestas. Kompromisas R9 už prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 178 už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R10 už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R11 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau pakeitimas 5, 200, 201, 202, 203. Identiški pakeitimai už prieš susilaiko patvirtinti. Toliau kompromisas R13 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R14 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R15 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R16 už prieš susilaiko patvirtinta. Kompromisas R17 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R18 už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R19 už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau kompromisas R20 už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R20A už prieš susilaiko patvirtintas. Libė 16 už prieš susilaiko atmestas. Kompromisas R23 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R24 už prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 277 už. Kas už? Prieš. Susilaiko, manau, kad atmestas. Norite patikrinti 277 elektroninis patikrinimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Ačiū. Kompromisas R27. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 282 kartu su FM9. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. MPL 16 už prieš susilaiko patvirtintas Toliau kompromisas R30 už prieš susilaiko patvirtinta. Lybė 21 už prieš susilaiko atmestas. Kompromisas R34 už prieš susilaiko patvirtintas. 286 kartu su kont 4 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Kompromisas R36 už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas R38 už, prieš, susilaiko pritarta. Pakeitimas 291 už, prieš, susilaiko atmestas. Kompromisas R38 R40 už, prieš, susilaiko, pritarta. 296 už, prieš, susilaiko, atmestas. 297 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 298 už, prieš, susilaiko, atmestas. Žodinis pakeitimas pateiktas ALD frakcijos. Ar kas nors prieštarauja? Ne, balsuojame dėl jo. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Lybė 25. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau kartu balsuojame dėl 301 ir lybė 26. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. Kompromisas R46 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 305 už, prieš, susilaiko atmestas. Kompromisas R48A už, prieš, susilaiko patvirtintas. 310 už, prieš, susilaiko atmestas. 311 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas R50 už, prieš susilaiko patvirtintas. 313 kartu su kont 6 už, prieš susilaiko pritarta. Atsiprašau, 313 kartus kont 6 atmesti. Kompromisas R58 už prieš susilaiko patvirtintas. 315 už prieš susilaiko atmestas. Ample 20 už prieš susilaiko atmestas. Kompromisas R61 už prieš susilaiko pritarta. Pakeitimas 322 už prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas R63 už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R64 už prieš susilaiko pritarta. 3-3-0 už, prieš susilaiko atmestas. 3-3-1 už, prieš susilaiko. Patikrinkime. 331 elektroninis tikrinimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Kompromisas R66A. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R67 už. Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R70 už. Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas R73. Už, prieš, susilaiko pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. And, and the vote is... Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname. Labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjams, politikos patarėjams, visiems politinėms frakcijoms ir jums visiems apskritai už šiandienos darbą. Kadangi baigėme darbą pagal darbo atvarkės rytinę dalį, baigėme šį posėdį ir sustiksime 15 valandą ir išklausysime pirmkaujančios Rumunijos atstovų. Ačiū.